Karolina Punset Vanel yra išrinkta Europos parlamento nare, ji dirbs vietoj pono Juan Carlos Girauta Vidal ir savo veiklą pradės nuo vasario trečiosios dienos. Parlamentas į tai atkreipia dėmesio, mes norėtumėme pasveikinti naują kolegę. Ir norėčiau visiems priminti, kad ji yra, tampa pilna teisė Europos parlamento nare.